I, I we, we a... Man atrodo, galime pradėti posėdį. Atsiprašau, kad vėluojame, tačiau, kaip žinia, šiandieną Briuselėje yra paskelbtas streikas ir dėl to labai sudėtinga žmonėms buvo atvykti ir yra atvykti į darbą ir vis dar nėra pas mus atvykusi pranešėja. Tačiau turime pradėti galbūt šiuos labai svarbius klausimus Na ir kaip jūs visi puikiai žinote, mes kalbame apie moterų padėtį, moterų su negale teisės. Tai yra labai svarbus, aktualus klausimas, kadangi moterys su negale nėra vientisa grupė. Kalba eina apie pabėgėlius ir apie moteris gyvenančias skurde ir taip pat moteris turinčias įvairias, įvairią etnę religinę ar rasinę priklausomybę. Uh, Yra daug kultūrinių teisinių ir institucinių kliūčių, dėl ko moterys ir mergaitės su negale susiduria su dviejopa diskriminacija, kaip daugelis tikriausiai iš jūsų čia esančių ir žinote. Junktinių tautų žmogaus, žmonių su negale teisų konvenciją pasirašysios šalys pripažįsta, kad moterys ir mergaitės su negale susiduria su įvairia, įvairiomis diskriminacijos formomis ir uh, privalomtis visų reikiamų priemonių, kad mergaitės ir moterys su negale galėtų naudoti savo žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis lygiai taip pat kaip ir kiti žmonės. Aš esu įsitikinęs, kaip ir jūs visi čia esantys, kad šiandienos klausimai bus puikia galimybė aptarti svarbiausius elementus mums rengiant savo iniciatyvą pranešimą. Ir ponia Esteras Feragut, mūsų komiteto vardu įrengs tą savo iniciatyvą pranešimą. Kitais metais dėja ponia Faragutnė dar pas mus kol kas atvykti, tai gal mes pradėsime išklausyti mūsų svečių ir po to suteiksime žodį jai, kai jie atvyks. Taigi pirmiausia, pasisakys Ana Palas na, na, Navarės iš jungtinių tautų. Taigi prašau, žodis jums. Okay, thank you. Thank you so much. I will speak in Spanish. Ačiū, aš kalbėsiu ispaniškai. Jums leidus. Dėkoju. Labas rytas, ponė pirmininkė, mėly kolegos, draugai, aš esu Ana Palajas Narvajas, aš esu iš Europos žmonių su negale forumo. Tai yra europinė organizacija, daug kitų organizacijų vienianti organizacija, vienianti visas kitas organizacijas, kurios dirba su žmonėmis su negale mūsų regione. Mes kalbame apie 85 milijonus piliečių. 51 milijonės somo. Taigi 51 milijonas yra negalių moterų merginų. Mes atstovame atstovaujame moterų specialų fondą Fermes. Tai yra Ispanijos fondas atstovaujantis e, visus neįgaliuosius. Mūsų tikslas užtikrinti, kad žmogaus teisės, kurios e, priklauso kiekvienam iš mūsų, taip pat moterims, mergaitėms su negale, būtų joms suteiktos. Aš esu iš Ispanijos, prieš 20 metų buvo sukurtas Europos neįgaliųjų forumas ir mes e, jau švenčiame šitą garbingą jubiliejų. Nuo to laiko visos šakinės organizacijos e, aktyviai dirba, o mūsų organizacija Fermi netgi gavo specialų apdovanojimą. Mes kovojame už moterų ir mergaičių teisės. Ir tikrai puiku, kad konvenciją ratifikavo ir pati Europos Sąjunga. Ši konvencija apgina kiekvieno iš mūsų ir 58 milijonų mano minėtų moterų mergaičių teisės. Yra ir tikslai 2030 specialis neįgaliųjų strategija, siekis įgalinti jas naudotis švietimu ir e, užtikrinti didesnį prieigą prie darbo rinkos. Šiaip nemažai padaryta, bet dar liko daug ką nuveikti. Reikėtų paklausti savęs, kur yra dingusios tos moteris, merginos su e, negale, e, kaip jos gina savo teisės, kaip jos įgalina save. Pone pirmininkė, dėja kenčia ne viena moteris ar mergina su negale, net ir 17 metais ši visuomenės grupė kenčia nuo didžiulio, nuo didžiulio skurdo, e, smurto, taip pat ir seksualinio. Moteris kenčia nuo to, kad buvo jų problema institucionalizuota. Labai dažnai moteris ar merginos yra tiesiog uždaromos į e, tarsi gydymo įskaitą, įstaigas, jų pozicija blogesnė yra už vyrusų negalę, nes jos neša tą dvigubą naštą. Ypač šiais informacinės visuomenės laikais jos dažnai lieka paraštėse. Jos negali naudotis dauguma paslaugų, netgi tų, kurios specialiai neįgaliesiams sukurtos. Daugelio dalykų jos neturi, tų bazinių, pagrindinių dalykų, jos taip pat negali laisvai spręsti dėl savo seksualinės, reprodukcinės sveikatos, jos neturi galimybių ginti savo teisės, jos jau galimybės kreiptis į teismą apsunkintos, institucinis diskriminavimas 58 milijonai neįgaliųjų moterų ir nemaža jų dalis negali balsuoti, nes tam kyla pačių įvairiausių kliučių. Visą tą nulėmės tokie procesai kaip sterilizacija, privartiniai abortai, gimstamumo kontrolė daugelis iš tų moterų dar ankstyvoje vaikystėje prarado galimybę gyventi savarankiškai. Ponios ir ponai, ES turi prisimti atsakomybę už šią moterų merginų grupę jos turi galėti naudotis teisėmis, kuriamis pri, jos mums priklauso ir mes turime padėti šioms moteriams ir merginoms. Kaip būtų galima tą padaryti? Pirmiausia, kovoti su bet kokia diskriminacijos forma, su to įvairialypiu diskriminavimu, su kuriuo susiduria visos moteris, merginos iš tiesų šimtmečius. Taip pat reikia galvoti apie ateitį. Reikia leisti toms moteriams įgalinti save priimti sprendimus. Kovoti reikia su įvairialypė diskriminacija, reikia panaikinti bet kokią praktiką, kurio, kuri trukdo joms. Egzistuoja tam tikros specifinės e, lytinės ar e, kitokios diskriminacijos rūšis, kurios, e, nuo kurių labiausiai kenčia būtent neįgalios moteris. Jas reikia kriminalizuoti tas rūšis. Reikia kovoti su prievartiniais abortais, gimstamumo kontrolė, nuo ko labai kenčia neįgaliosios. Reikėtų šiai grupiai apginti, paskelbti specialių įstatymų ir teisės aktų. Svarbiausia čia panaikinti bet kokias kliūtis, kurios trukdo šiai visuomenės grupiai pilnateisiškai dalyvauti gyvenime. Reikia išklausyti šios grupės moterų merginų balsus, kai sprendžiami jų reikalai, formuojant politiką jų kontekste. Reikia tą daryti su neįgaliosiomis. Privalu atlikti labai išsame duomenų analizę, kokia yra šios visuomenės grupės situacija. Reikia įvertinti kiekvieną neįgalumo rūšį ir atitinkamai pritaikyti sprendimus. Bendrai e, kiekvienas klausimas nusis, nusipelno atskiro dėmesio, to nusipelno ir neįgaliosios. Jeigu mes kūrėme neįgaliųjų, negaliosios įgalinančią politiką, reikia išskirti joje ir specialią moteriams negaliusiams skirtą grupę. Kol kas dėja to nėra. Ši grupė nėra išskiriama. Neišskiriama ir tai, kad jos, ši grupė susiduria su didžiulėmis problemomis. Tas nepadaryta ir jungtinių tautų lygyje. Mums privalu kuo greičiau stiprinti neįgaliųjų moterų įtraukti. Taigi svarbu stiprinti čia darbus ES kontekste ir įgyvendinant tvaraus vystimo 2030 darbo tvarkę. Ką mes čia konkrečiai siūlome? Pirmiausia, siūloma keisti teisės aktus ar pritaikyti juos negaliųjų poreikiams. Ypač reikia keisti tuos teisės aktus, kurios trukdo neįgaliosiams pasinaudoti savo teisėmis. Mano gimtinėje yra 60 tūkstančių neįgaliųjų, kurios neturi balso teisės, balsavimo teisės. Neįtikėtina. Ir didžioji dalis e, neįgaliųjų moterų Europoje to taip pat neturi. 60 procentų moterų, 60 e, procentų asmenų neturinčių balsavimo teisės yra moteris neįgaliosios. Šiame kontekste reikia kalbėti ir apie pozityvę diskriminaciją. Šiaip reikia, aišku, kovoti už kiekvieną uh, silpnesnę grupę, bet moteris, merginos nusipelno ypatingo dėmesio. Joms reikia užtikrinti pirmenybinę prieigą prie teisės gynimo, gynimo priemonių. Pirmiausia, reikia įveikti smurto šeimoje e, fenomeną. Šiuo metu ES kaip tik ratifikuoja minėtą konvenciją, šiuo faktu privalu pasinaudoti stipriau ginant e, moterų neįgaliųjų teisės, na, smurtas šeimoje, reprodukcinė, seksualinė sveikata nusipelno ypatingo mūsų dėmesio. Toliau reikia paramos, kuriant tinklus. Neįgaliosios turi galėti geriau bendrauti tarpusavyje. Prieš 20 metų Helios 2 programa e, egzistavo, buvo sukurtas specialius neįgaliųjų moterų tinklas. Reikėtų pakartoti šią iniciatyvą. Vos septynės valstybės egzistuoja Europoje, kurios turi speci specialią neįgaliųjų moterų organizaciją. Taip pat aš palaikau prieimimą tokių priemonių, kurios įgalina uh, šioms moteriams geriau apginti savo juridinės teisės, pavyzdžiui, kreiptis į teismą, juk čia kalbama apie jų asmeninį gyvenimą. Taip pat reikia vykdyti tyrimus, kurie įsiaiškintų, kaip naikinti konkrečias kliūtis, pavyzdžiui, darbo rinkoje. Tik tokiu būdu mes užtikrinsime pilnateisį šio moterų įtraukti. Ir baigiant dar ką štai ką pažymėsiu, reikia moteriams e, negaliosioms teikti nuolatinę pagalbą, naudojantis technologijomis. Čia reikia bendrų tarptautinių pastangų. Kiekvienoje valstybėje ši pažeidžiama grupė nusipelno kuo didesnio dėmesio. Moteris negaliosios yra didelė grupė, Niderlanduose 7 17 milijonų, Belgijoje 10. Taigi skaičiai tikrai nemaži. Belgija, Niderlandai, Graikija ir Švedija. Šiuose valstybėse moteris negaliusios yra primirštos, kas visiškai nepriimtina. O jeigu mes paklausime savęs, kas čia labiausia nukenčia nuo tokių tendencijų, kas pasilieka vystimosi paraštėse, tai čia akivaizdus atsakymas. Moteris merginos su negale. Reikėtų sujungti jėgas ir bendrai kovoti už geresnę ateitį. Dėkui. Well, thank you very much, Anna. Very, very... Ačiū. Ačiū, Ana, jūs išsakėte tikrai svarbių minčių, net sunku suvokti iš pirmo žvilgsnio, kad neturi dalis neįgaliųjų net e, balsavimo teisės. Tai mums ypač rūpi, kaip rūpi ir kiekviena kita jūsų paminėta pro problema. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Teres Kempiners Fulon. Ji yra specialios organizacijos užsimenčios įtrauktimi vadovė ir išsamiau pristatys situaciją. Prašom. Aš kalbėsiu prancūziškai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taigi, aš čia šiandien atstovauju asociacijai, kuri padeda šeimoms, kuriuose auga vaikai su protiniais sutrikimais. Ir taip pat padedame tiem žmonėms tam, kad jie, ir konkrečiai čia moterys ir, ir kiti asmenys, būtų labiau nepriklausomi nuo kitų globos. Taigi, kalbame apie moteris, jaunas merginas, kurios susiduria su, turi protinių negalių. Kalbame ir apie tokių mergaičių e, mamas, kurios taip pat uh, privalo rūpintis tokiais vaikais, kurie turi e, protinių sutrikimų ir dažnai tie vaikai, aišku, yra visiškai priklausomis nuo savo tėvų, jiems reikalinga visiška tėvų parama. Kolegė kalbėjo apie sunkumus, su kuriais susidaria žmonės su negale. Na ir aš nebandysiu nieko lyginti, bet norėčiau pasakyti, kad asmenys, ypatingai moterys, kurios uh, turi protinę negalę, yra tie žmonės, kurie iš tiesų yra ypatingai blogoje situacijoje ir reikalinga, kad būtų gerbiamos jų teisės, kad tos teisės e, tiems asmenėms būtų užtikrinamos. Ir tuomet tampa didesnė rizika susidurti su smurtu, e, išpoliais, taip pat dažnai tokios moterys yra paliekamos, susiduria su išnaudojimu, netinkamu elgesiu moterys ir mergaitės, kurios turi protinę negalę, negali apsiginti nuo tokios rizikos ir dėl to tampa dar labiau pažeidžiamos, labiau nei kitos moterys. Junktinių tautų konvencijoje kalbama apie moteris ir mergaitės turinčias protinę negalę. Sakoma, kad konvenciją pasirašusios šalys turi pripažinti, kad tokios moterys ir mergaitės susiduria su įvairia diskriminacija ir reikalinga, kad pasirašysios šalis pasirūpintų, kad tokioms moteriams ir mergaitėms būtų užtikrinamos visos žmogaus teisės ir laisvės. Taip pat konvencija įpareigoja šalis imtis visų reikiamų priemonių tam, kad būtų užtikrinama galimybė, užtik, užtikrinama galimybė moteriams būti labiau nepriklausomoms ir kad būtų tokioms moteriams ir mergaitėms su protinė negalė užtikrinamos visos žmogaus teisės. Taip yra parašyta pačioje konvencijoje. Taigi, ar laikomasi šių įsipareigojimų, ar imamasi reikiamų veiksmų? Aš manau, kad reikia labiau informuoti tokias moteris ir mergaitės apie jų teisės. Labai svarbu, kad tokia informavimo kampanija vykstų, vyktų atsižvelgiant ir į lyčių lygybės aspektą, kad visose politikos rytise, visose veiksmuose būtų į tai atsižvelgiama tam, kad tokie asmenys galėtų visapusiškai pasinaudoti savo teisėmis ir laisvėmis. Ir aš dabar nukrypsiu šiek tiek nuo, nuo temos ir pasakysiu, kad Briuselėje praeitą savaitę vyko maratonas. Maratone dalyvavo tikrai tūkstančiai žmonių ir maratono nugalėtojas, vyras, vyriškis, gavo tūkstančio eurų apdovanojimą, o moteris, kuri laimėjo maratoną, gavo 300 eurų. Taigi dar labai esame toli nuo tos teigiamos lygybės. Kalbant apie moterų ir mergaičių informavimo kampanija, reikalinga joms teikti informaciją apie tai, kaip, kad, jos gali, kad jos galėtų išgyventi nepriklausomai, kad pačios galėtų pasirūpinti savo gyvenimu. Ir tas mokymas leistų mergaitėms ir moteriams apsiginti nuo piknaudžiavimo, nuo diskriminacijos. Turi būti skiriamos lėšos tokiam mokymui. Taip pat, kaip sakė ir kolegė, reikalinga užtikrinti veiksmingą tokių moterų ir mergaičių su protinė negale teisinę apsaugą, nes dauguma jų negali pasinaudoti savo kaip piliečių teisėmis, bet dauguma, taip pat dauguma jų negali užsitikrinti savo sąžiningo teismo galimybės. Taigi labai svarbu, kad teisės aktai ir veiksminga politika būtų vykdoma tam, kad būtų pasirūpinta, kad tas smurtas ir piknaudžiavimas būtų tokie atvejai ištirti ir kad būtų įmamasi atitinkamų teisinių veiksmų tokiais atvejais. Taigi reikalinga ir turi būti užtikrinamos ir e, tokių moterų ir mergaičių lytinės teisės. Ir dabar tokios mergaitės moterys, kurios turi protinę negalę, gyvena visiškai normalų, turi gyventi visiškai normalų lytinį gyvenimą, jos taip pat turi teisę į savo šeimos planavimą ir taip pat turi turėti teisę ištekėti, nes Belgijoje anksčiau buvo toksai įstatymas, su kuriuo buvo ginami e, neįgalus asmenys. Ir to, tiems žmonėms buvo suteikiamos teisės, ypatingai to, tiems, kurie turėjo protinę negalę. Uh, E, tokios teisės, kokios yra suteikiamos 15 metų vaik, e, vaikinams ir merginoms. Taigi e, vėliau jau, aišku, buvo pakeistas tas įstatymas, buvo primtas pažangesnis įstatymas, bet kol kas dabar dar vyksta tas perinamasis laikotarpis ir tokie asmenys vis tiek dar susituria su tokia situacija, kai jiems suteikiamos tokios teisės, kokios suteikiamos 15, 15 mečiams. Taip pat reikia taip pat šviesti ir visuomenę. Mes visi, jūs ir mes, turime pažįstamų, kurie turi protinę negalę. Ir reikalinga apie tai kalbėti. Ir dabar motinos, tokių, tokių vaikų mo, motinos, joms sudėtinga suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą, kadangi jos augina protinę negalę turinti vaiką namuose ir tas vaikas auga, tampa suaugusiuoju ir ne visuomet gauna reikiamas paslaugas ir paramą, kuri yra reikalinga tam, kad tas asmo galėtų gyventi savarankiškiau. Taigi, čia jau yra šiek tiek pasiekta pažangos. Pirmiausia, turime uždrausti diskriminaciją pagal diskriminaciją, nes turime suprasti, kad ta mama, kuri augina negalų, neįgalų vaiką ar neįgalų saugusi vaiką vis tiek su, susiduria su didži, didžiuliais sunkumais. Dažnai tokios motinos negali dirbti, negauna socialinio saugumą, saugumo, negauna pensijų galiausiai ir kai tuo tarpu atlieka labai svarbų darbą, prižiūri savo vaiką su negale ir už tai negauna jokio atlygio. Uh, Ir štai tiek šiandieną norėjau Jums papasakoti. Mes visi dar turime atlikti tikrai labai didžiulį darbą savo šalyse, ypatingai aš turiu omenyje Belgijoje ir ES lygmenių mes turime imtis e, konkrečių veiksmų tam, kad situacija pagerėtų. Ta mes būtent ir darome. Well, thank you, thank you Dėkoju. Tikrai labai įdomus pristatymas ir pasisakymas, daug dalykų jūs pasakėte, kurių gal mes ir taip tiksliai nežinojome arba nesuvokėme anksčiau. Dėkoju už tai. O kitas mūsų kalbėtojas, ponia Van Heis. Ji yra iš Belgijos įtraukaus švietimo ir aukštojo mokslo atitinkamos organizacijos. Aš kalbėsiu olandiškai. Ehm, eh, Pirmiausia, noriu padėkoti pirmininkiai ir komiteto nariams e, bei narims, kad įtraukė kad mūsų pasisakymai darbo tvarkė. Aš kaip koordinatorė e, švietimo srityje pasisakysiu tai, kas man aktualiausia - aukštasis mokslas ir darbo rinka. Taigi papildysiu kolegių pasisakymus. Uh, Aš parengiau PowerPoint e, prezentaciją, tuo pat metu jūs galite sekti tekstą ekrane už manęs, tai pabandysiu aiškiai kalbėti. Trumpai pristatysiu, ką daro mūsų organizacija, nes tai paaiškins visą situaciją. Mūsų aukštasis švietimas yra įtraukus. E, Flandrijoje aukštosios mokyklos ir universitetai dalyvauja įtraukos mokslo formavimo politikoje. Mes užtikriname, kad studentai turintys negalę galėtų aktyviau dalyvauti gyvenime. O, matau, kad yra mano PowerPoint prezentacija. Ačiū. Mes bandome neįgalių studentų dalyvavimą sustiprinti įtrauktis yra mums labai svarbi. Svarbus tikslas reikia juos siekti keičiant situaciją funkciniais, praktiniais e, aspektais, taip pat žiūrėti į bendresnį kontekstą, dirbti su kitomis organizacijomis. Ką dar pažymėčiau, kokia yra esama padėtis, neįgaliųjų moterų padėtis. Mes kalbame apie 16 procentų visų Europos moterų ir panašus skaičiai yra vyrų grupėje. Atitinkamai daug žmonių, kurie nusipelno dėmesio, atitinkamai privalo atsis, atsižvelgti į skirtumus egzistuojančius tarp šalių neįgaliųjų situacijoje. Aišku, moteris uh, ir vaikai susilaukia dėmesio, taip pat neįgalieji. Šeštasis jungtinių tautų konvencijos straipsnis buvo nekarta paminėtas tuo pat metu. Privalu nepamiršti, kad yra įvairia lybis diskriminavimas šios grupės. Na, pažvelkėme į specialią ES e, sutarties straipsnių 278 reikia e, kovoti su diskriminacija tiek darbo vietoje, tiek namų aplinkoje ir džiaugiuosi, kad valstybės narės eina toliau negu nustato minimalus standartai, tiek ypač švietimo srityje, tačiau kol kas ta politika nėra pakankamai integruota. Na, 278 netaikoma lyties as, aspektams, tai yra uh, kitos direktyvos straipsnis. Na, pažvelkime į praktinius dalykus. Čia reikia tikrai susirūpinti padėtimi dėl neįgaliųjų padėties. Tyrimai rodo, kad jos patiria didesnę diskriminaciją ir ypač jeigu moteris turi negalę, ta diskriminacija stiprėja. Čia aš jums pristatysiu atskiras sritis bei mūsų pamastymus dėl galimų veiksmų. Pažvelkime į, pavyzdžiui, užimtumą. Matome, kad neįgaliųjų moterų padėtis tikrai neramina. Neįgalumas e, pridaro problemų ir diskriminuoja įvairiapusiškai ir taip pat e, apsunkina jų dalyvavimą darbo rinko. Šiaip moterų nedirbančių yra daugiau, o neįgaliųjų moterų e, nedirbančių yra dar didesnis skaičius, tai akivaizdu, kad jos yra diskriminuojamas ir dėl lyties, ir dėl neįgalumo. Čia reikia teikti neįgaliosioms paramą, kovojant su tuo reiškiniu tuo pat metu nėra būtinai e, ryšys akivaizdus tarp lyties ir neįgalumo. Yra ir kiti aspektai susiję tik su neįgalumu, kurios trukdo moteriams įsidarbinti. Švietimas. Neįgalumas vėlgi daro neigiamą poveikį, vėl matome, kad moterų dalyvavimas švietimo sistemoje yra mažesnis, ypač jeigu moteris su negale. Vis dėlto čia lyties poveikis nėra toks stiprus. Kitaip sakant, moterų dalyvavimas čia yra net didesnis nei vyrų. O ypatingą dėmesį reikėtų skirti profesiniam švietimui. Čia moteris su negale ypač diskriminuojamos. Kas mus neramina, turint omenyje mūsų įtraukaus švietimo sritį, būtent diplomų išduodamų diplomų skaičius. Tai yra beje ne vienintelis rodiklis atskleidžiantis situaciją. Šiaip neįgaliųjų moterų situacija statistiškai įvertinta labai prastai. Mes nežinome, kokia yra reali padėtis. Būtent dėl to mes turėtumėm pažvelgti plačiau ir stengiamės e, Išsiaiškinti situaciją, sutarties 31 straipsnis įpareigoja rinkti duomenis apie neįgaliųjų dalyvavimą. Flandrijoje pasiektas konsensusas Flandrijos švietimo tarybos dėl atitinkamų duomenų apie neįgaliųjų studentų rinkimą. Tačiau kol kas tie duomenys nėra identifikuoti pagal lytį. Aš čia pristatau bendrus duomenis. Jie atskleidžia, kad neįgaliųjų mo, besimokiančių universitetuose, aukštosiuose mokyklose yra pakankamai maža. Tuo pat metu moterų dalyvavimas yra didesnis nei vyrų. O pažvelkime į neįgaliųjų situaciją atidžiau, matome, kad paprastai moterų rezultatai yra geresni švietimo sistemoje nei vyrų ir Bendrai moteris pasirodo švietimo sistemoje geriau, lyginant su vyrais įgaliaisiais ir neįgaliaisiais. Bet kuriuo atveju akivaizdu, kad reikia dar papildomos paramos abiejų lyčių neįgaliesiems. Aišku, mes čia turime tik ir labai ribotus duomenis, vos iš, sakyčiau, vienos aukš aukštosios mokyklos, reikia jų daug daugiau. Vis dėlto, jeigu mes galvosime konkrečiai, kur yra problemus, kokiu reikia veiksmų, kas pasiteisina, kur yra ta geriausia praktika, kas nesiseka, tai akivaizdu, kad reikia sekti situaciją, rinkti duomenis, stebėti padėti, nusipelno čia didesnė dėmesio šis klausimas iš kiekvieno iš mūsų, taip pat europinių lygių. Dabar e, šeimos aplinka, pristačiau darbą ir švietimą, o namuose ir šeimoje vėlgi susiduria neįgaliosios su papildomais e, sunkumais, kaip jau žinote, jos dažnai negali laisvai apsispręsti dėl šeimos sukūrimo, dėl vaikų turėjimo ar neturėjimo, taip pat prieš jas dažniau smurtaujama. Tai čia vėl teisės aktus būtina keisti prieigą prie sveikatos apsaugos sistemos ir demokratinių institutų. Čia egzistuojantis trūkumai yra labai liūdni. Na, pažvelkime bendrai į jų neįgaliųjų moterų dalyvavimą, tai pamatysime, kad jis daug žemesnis poveikis ir rekomendacijos. Čia reikia pabrėžti, kad neįgalumas turi pasiekmių daugelį sričių, Čia, aišku, problemų kila tiek moteriams, tiek vyrams. Vis dėlto tarp lyčių egzistuoja pusiausvėros trūkumas, ko negalima nepaisyti. Kalbant apie ryšį tarp neįgalumo ir lyties, jis matomas, tačiau akivaizdu, ir, kad reikia atsižvelgti ir į kontekstą. Nes čia dažnai būna ne tik ta dviguba diskriminacija, į ką atkreipčiau dėmesį, ką pasiūlyčiau, būtent būtinybę stiprinti teisinę apsaugą, kaip jau buvo paminėta direktyva 278 apsiriboja tik darbų ir neįgalumų. Tačiau yra e, lytinės tapatybės e, klausimas interseksualumo problema. Egzistuoja diktuoja temos, kurias reikia spręsti ne tik per horizontalųjį mechanizmą, kuris egzistuoja. Taigi tas interseksualumo klausimas nusipelno ypatingo dėmesį ir ši tema turi būti apjungta su neįgalumu, diskriminacija ir teisė į švietimą. Aš dar atkreipčiau dėmesį į būtinybę e, formuoti e, santyki su neįgaliosiomis moterimis, e, padėti plačiai visuomeniai suvokti, kad jos egzistuoja, kokias yra neįgaliųjų problemos, ypač seksualinės tapatybės problematika, pabrėžčiau, aišku, čia lyčių tyri, tyrimai, bet ir neįgalumo problematikos tyrimai turi būti plačiau vykdomi. Na, aukštasis švietimas švietimas ir neįgalumas čia mm, bei užimtumas. Mes matome, kad neįgaliųjų studentų skaičius tarsi ir auga. Tuo pat metu po studijų reikia užtikrinti tokiems studentams darbo galimybę stengsime labai konkrečiai e, registruoti neįgaliųjų moterų situaciją po studijų, tai pareigoja daryti 31 straipsnis, bet šį tikslą gyvendinti nėra labai lengva. Kartu privalu užtikrinti, kaip įmanoma, platesnį įtraukti, apjungti neįgalumo ir lyties tapatybės klausimus ir nepamiršti interseksualumo darbo rinkoje Vėlgi situacija panaši, be horizontalios direktyvos reikėtų konkrečių ir lankščių priemonių tiek įdarbinimo, tiek darbo formų kontekstuose. Nuotolinis darbas. Vaikų negalių situacijai prieiga jų prie sveikatos apsaugos. Čia yra daug trūkumų. Situaciją reikėtų dar toliau nagrinėti. Žinoma, be universaliųjų teisės aktų reikia ir specifinių, negalėsiams skirtų teisės aktų. O dabar norėčiau padėkoti uždėmesi. Oh, thank you, Mrs. Van Dėkui, ponė Van Heis. Iš tiesų buvo paminėta daug labai svarbių temų, ypatingai apie darbo rinką, uh, apie tai, kad įvairių sektoriai turi dirbti kartu, o teisės aktai turi apimti įvairius sektorius, nors tai padaryti nėra lengva, bet labai svarbu. Taip pat paminėjote keletą kitų labai naudingų pastabų. Dabar paskutinį žodį suteiksiu poniai Juliai Probst, kuri mums taip pat pristatys savo mintis. Prašau, Julija. Gut, erstmal guten Tag und herzlichen Ačiū. Dėkuoju iš kvietimą atvykti. Deja yra techninė problema. Vertėja nemato visų gestų, nes užstoja juos e, kortelė su vardu ir buteliukai vandens. no, it's not, it's not possible. It's not possible with the chairs. Ich habe mir gerade das angehört, was meine. Išklausiau kolegijų pasisakymų ir susidarė man įspūdis, kad tarsi uh, konkuruojama, kur didesnė diskriminacija. Aišku, čia šiek tiek e, jokauju. Ir tas diskriminavimo aspektas mane kiek nustebino. Kaip jis pristatomas mane nustebino. Aš e, turiu klausos negalę, todėl reikėtų pasakyti, kad man gestų kalba nėra gimtoji, aš ją išmokau būdamas 17 vis dėlto 90 procentų visų klausos negalę turinčiųjų vaikų išauga girdinčiųjų e, šeimose ir būtent dėl to jie neišmoksta pakankamai anksti gestų kalbos, mokslas gestų kalba yra išimtis, e, kurtieji vaikai, jaunuoliai susiduria su, su didžiulėmis problemomis išreikšdami save Jūs sakėte, kad protinę negalę turinčios moteris ir, ir žmonės, vyrai susiduria su seksualiniu smurtu, tai galioja ir klausos negalę turinčioms moteriams. 25 procentai visų kurčiųjų moterų Vokietijoje per apklausą yra pasakę, kad bent kartą yra susidūrę su seksualinio smurto atveju. Negalima uh, Čia juk e, paprasčiausia nueiti ir papasakoti, kas nutiko, nes trūksta e, kalbinių įgūdžių. Nėra paprasčiausia galimybės tą padaryti. Na, Vokietijoje egzistuoja specialus pagalbos telefonas moteriams. Vis dėlto problema e, klausos negalę turinčioms moteriams yra ta, kad jas išklausyti gali ten tik 3 valandas, o kitos moteris gali paskambinti visą parą. Kad galėčiau paskambinti, man reikia atsisiųsti specialią programinę įrangą. Na, tarkime, jūs turite Apple kompiuterį, tai ši programinė įrangos nedirba Apple kompiuteryje. Pirmiausia, jums reikia specialos programinės įrankos, jums reikia atsisiųsti ne į iOS aplinką. Na, įsivaizduokite, kad jums ištinka tokia krizė siaubinga ir kaip jūs reaguosite, ką jūs darysite. Tarkime, kaip reikia moti moterims reaguoti į smurtą šeimoje. Jos nori persikelti į šeimos namus, paveikti iš tos smurtančios šeimos, nėra ten galimybė susikalbėti gestų kalba, o juk joms reikia išsipasakoti, kas joms nutiko, kodėl jos pabėgo iš šeimos namus, kokia yra jų situacija. Na, kita didžiulė problema yra ta, kai moteris su negale, su klausos negale bando kreiptis į teismą. Ir vėlgi atvykstama, bet nėra gestų kalbos vertėjo. Jos negali papasakoti, ką patyrė, su kokiamis problemomis susidūrė. Jų neįmanoma išklausyti. Jos negali būti iškirstos, negali pristatyti savo problemų. Aš trumpam atsistoju čia tiesiog, kad pamatytumėt, jog laukiuosi. Na, tai mano pirmasis neštumas, laukiu savo pirmojo vaikelio, tačiau užtruko ištisą amžinybę, kol susiradau tinkamą gynekologą, su kuriuo galėjau bendrauti. Na, aš dar galiu pakankamai neblogai susikalbėti, nes uh, nesu priklausoma tik nuo gestų kalbos, o kitiems asmenims, kitoms moteriams netaip stipriai pasisekė, jos visiškai priklauso nuo gestų kalbos. Beje, susirasti uh, e, gynekologą kušerę yra kurčiosios moters reikalas, joms niekas nepadeda. Jeigu ištiks mane nelaimė, esu e, nuvežama į ligoninę, gestų kalbos e, vertėjo nesusirasime taip pat greitai. Bavarijoje, iš kur esu kilusi, buvo rastas tikrai neblogas sprendimas. Ten yra specialus telefono numeris, kurio paskambinus galima gauti reikalingą pagalbą, sveikatos apsaugos psichologinę. Ir ten pagalba prieinama ir kurčiosioms moteriams, tačiau tas telefonas veikia tik Bavarijoje. Na, sakykime, aš nueinu į ligoninę, turiu konstatuoti, kad Vokietijoje nėra teisinio reglamentavimo dėl to, kas kompensuos e, vertėjo, atsiprašau, taip vertėjo išlaidas. Ir kiekvieną kartą man reikia su ligonių kasomis ginčytis, įrodinėti, savo problemas. Yra, aišku, spraga teisinėme reglamentavime. Na, tarkime, aš turiu klausos negalę, mano tėvai puikiai girdi, einame mes pas gydytoje, tai noriu pasikalbėti su juo. Tai visas smulkmenas turi už mane sutvarkyti mano artimieji, nes man gestų kalbos vertėjų niekas neapmokės. Trumputį pamečiau mintis, sako kalbėtoja. Švietimas. Vokietijoje yra kažkur 80 moterų su klausos negale ir vos 3 procentai iš jų e, išlaiko brandos egzaminus ir gauna teisę mokytis aukštosiose mokyklose. Tačiau net neturime realaus skaičiaus, e, kiek iš tų 3 procentų yra moterų su klausos negale. Na, jeigu, jeigu pavyksta įstoti į universitetą, baigti bakalauro, uh, studijas, norima mokytis magistro programos ir čia jau nebeapmokamos vertėjo išlaidos. Vieną kartą jūs jau gavote aukštą į mokslą ir, ir jums to turėtų pakakti. Jeigu norite toliau mokytis, susimokėkite pati. Kita problema susijusi su švietimu būtų um, mokytojai, kurie e, yra apmokyti dirbti su kurčiaisiais. Jeigu studentas ryštasi e, studijuoti, rinktis krypti darbą su kurčiaisiais vaikais, tai nėra e, galimybė išmokti jiems gestų uh, kalbą. Vos trijose ar penkiose universitetuose numatyta tokia galimybė, o kitose ne. Kitaip sakant, mokytojai negali susikalbėti su savo kurčiais mokiniais ir jūs suprantate, kokios čia yra mokslo sąlygos. Atsiprašau, turiu gurkštelti vandens.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 Kokių dar problemų egzistuoja Vokietija? Nėra specialaus telefono numerio, kurio būtų galima paskambinti. Yra sukurta speciali programėlė skubiems atvejams. Na, aišku, yra galimybė atsisiųsti tą programėlę ir į kompiuterį, jeigu norime paskambinti problemos atveju vis dėlto. Jeigu mes norime kreiptis į girdinčiųjų pasaulį, galime tą padaryti tik per internetą. Tai yra vienintelis mūsų ryšys, vienintelė galimybė. Labai stebiuosi, kodėl Vokietija negalime, negalime paprašyti specialių tarnybų pagalbos SMS. Dega mano namas, įsivaizduokite, kaip o, ką man daryti. Didžiausia mano problema tokiu atveju būtų e, rasti bevėlio interneto prieigą ir tik tų, tokiu būdu aš galiu informuoti apie nelaimę, tačiau juk neturėtų tai būti. Kita tema noriu pažiūrėti filmą, arba gal pasakysiu kitaip, E, vyko Vokietijoje e, neseniai Bundestago parlamento rinkimai ir buvo transliacija gestų kalba, tačiau tik per internetą. Tokios temos tarsi nukišamos į paraštę, kad niekas apie tai nežinotų, niekas nematytų, o pagalvokime apie vyresnėje kartą. Ir bet kuriuo atveju, jeigu mes nedžiūrime per hm, kompiuterio ekraną, tai hm, gestų vertėjas matomas tik kamputyje, tai neįmanoma suprasti, ką jie rodo. Beje, šiaip taip pat ir tas, tos skaitmeninės kompetencijos nėra pačios geriausios, tam neskiriama pinigų ir lėšų na, man labai sunku atskirti moteris nuo su komunikacijos negalė nuo vyrų. Mūsų problemos yra bendros. Aišku, kurčiosios kartais susiduria su papildoma diskriminacija, bet šiaip visų kurčiųjų problemos yra labai panašios. Ko mums reikėtų? Mums reikėtų didinti žmonių samoningumą, kad jie geriau suvoktų, su kokiamis konkrečiamis problemomis susiduria klausos negalę turinčios moteris. Mums reikėtų daugiau pagalbos, daugiau informavimo, bendravimo galimybių ir prieiga prie tų galimybių turi būti labai paprasta. Juk tikrai negali būti taip, kad jeigu aš noriu formaliais klausimais pabendrauti, turiu keturias savaitės laukti gestų vertėjo. Mes turime viską patys suorganizuoja, surenkti ir tai reikalauja daug jėgų. Taigi aš čia galėčiau dar ilgai kalbėti, turiu daug pastabų savo kalboje. E, bandžiau išdėstyti tik, tik tai, kas svarbiausia ir aštriausia. Ačiū. Well, thank you, Julia. Labai ačiū, Julija. Daug kalbėjote apie komunikaciją, apie švietimą, apie visuomenės informavimą. Ir tikiuosi, kad mes prie viso to šiandieną prisidėjome. O dabar norėčiau pakviesti mūsų pranešėją, prieš tai dama žodį kitiems norėsintiems pasisakyti, kad pranešė trumpai pristatytų tai, apie ką žada kalbėti savo pranešime. Žodis mūsų pranešėjai poniai Esteras Feragut, prašau. Dėkui. Visų pirma, noriu pasveikinti ir pasisveikinti su visomis mūsų pranešėjomis. Buvo labai įdomu išgirsti, ką jūs kalbėjote. Ir Juliai ir Teresai dėkoju viską ką jūs šiandieną minėjote, paminėsime savo pranešime. Moterų reikalų komitetas dabar bendradarbiauja su Anapilao ir su Europos neįgaliųjų forumu ir rengiame pranešimą, kuriame bandysime vėlgi iškelti jūsų problemas į viešumą kad jos taptų labiau matomos, kad taptų labiau matoma tai, kas svarbu moterims su negale. Taigi vienas iš mūsų tikslų yra šių problemų matomumo didinimas. Taip pat norėtume nustatyti bendrus rodiklius visose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Europos neįgalių strategija dėmesį skiria negaliai ir lyties aspektams. Taigi svarbu būtų nustatyti bendrus rodiklius, pagal kuriuos galėtume palyginti duomenis, nes ne visose valstybėse narėse neįgalumas yra traktuojamas vienodai ir kai kuriuose valstybėse narėse yra renkami duomenys tiesiog pagal lytį, ne pagal neįgalumą. Taip pat mes vertinsime įvairius sektorius, pavyzdžiui, užimtumą ir yra aišku, kad dabar moterims uh, prieiga prie darbo rinkos yra sudėtingesnė, net ir neturinčioms negalios, o neįgaliosioms prieiga prie darbo rinkos tampa dar sudėtingesnė. Bet užimtumas nėra vien tik tai pajamų šaltinis, tai yra taip pat socialinės įtraukties priemonė, todėl užimtumas yra labai svarbus ir svarbu šioje srityje dirbti. Švietimas, profesinis rengimas yra labai svarbus Švietimo srityje matome, kad ne visose valstybėse yra įgyvendinamas įtraukusis ūkdymas, o tai yra labai svarbu, norint, kad mūsų visuomenėje visi turėtų vienodas galimybes ir galėtų vienodai aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Švietimo sistemos grįstos įtrauktimi yra gyvendamos tik tai keliose valstybėse narėse, o daugelie valstybių narių ne visos viešos arba privačios ūkdymo institucijos to, tai įgyvendina ir ten pastebima, kad moterys arba ir vyrai su negale tiesiog neturi prieigos prie švietimo. Taigi neįgalusis negali pasinaudoti įtraukaus ūkdymo galimybę, jiems tiesiog nėra suteikiama prieiga prie tokių paslaugų. Ir dėl to atsiranda nevienodas galimybės darbo rinkoje vėliau. Taip pat sveikatos priežiūros sistema. Trūksta specializuotų profesionalų, kurie galėtų rūpintis neįgaliosiomis moterėmis. Todėl reikėtų raginti užtikrinti specialų rengimą medicinos profesionalams. Taip pat, kalbant apie prieinamas paslaugas, reikia užtikrinti, kad jos būtų, priim, e, jos būtų prieinamos, kad moteris apie jas žinotų, tai būtent uh, lytinio švietimo paslaugos, taip pat reprodukcinės sveikatos priežiūra. Tai yra svarbu to, neįgaliosioms, kurios galbūt ateitie norėtų turėti šeimą. Taip pat priverstinis abortas ir sterilizavimas yra diskriminacijos forma, tai yra išpolis prieš neįgaliasias ir šitą problemą taip pat būtina spręsti. Taip pat reikia ginti neįgaliasias, kad jos galėtų uh, pasinaudoti galimybę būti motinomis Taip pat, kalbant apie būstą, reikia keisti būstą. Būstas turi būti prieinamas visiems. Čia galima pasinaudoti ir technologijomis. Ir apskritai, kalbant apie naujasias technologijas, neretai neįgaliosios negali pasinaudoti tomis technologijomis, o tai taip pat yra diskriminacijos forma. Taigi reikia galvoti apie tai, kaip tas technologijas būtų galima pride, pritaikyti neįgaliesiems, pavyzdžiui, įdėkti gestų kalbos funkciją ir panašiai. Taip pat ir dalyvavimas demokratinėme gyvenime Daugelie valstybių narių tokia galimybė yra nedidelė, tai reiškia, kad neįgalieji neturi teisės balsuoti, dėl to jie negali dalyvauti politinėme gyvenime. Todėl svarbu užtikrinti, kad neįgaliesiems būtų garantuojama jų teisė balsuoti. Ir galimybė dalyvauti demokratinėme gyvenime yra viena iš pagrindinių teisų, todėl svarbu ją užtikrinti ir neįgaliosioms moteriams. Taip pat kalbant apie motinystę ir e, neįgaliųjų galimybę susilaukti vaikų, reikia sustiprinti joms teikiamą pagalbą, atsižvelgianti tai, su kokiais sunkumais susiduria besilaukdamos ir vaikus augindamos neįgaliosios. Ir jeigu mes tokioms moteriams nepadėsime, tai tik prisidėsime prie socialinės atskirties gilėjimo, prie izolacijos didinimo. Ir visų pirma, reikia sugriauti stereotipus ir iš anksinės nuostatas, reikia paskatinti valstybės narės renkti visuomenės informavimo kampanijas, kurios e, akcentuotų tai, kad įvairovė, žmonių įvairovė yra turtas. O kalbant apie švietimą, tai asmenys su negale, jie gali imtis iniciatyvos ir įkvėpti ir kitus, ir skleisti vertybės. Jeigu to nedarysime, tai ir toliau matysime, kad neįgalieji taps smurto aukomis, smurto lyties pagrindo aukomis, todėl svarbu visur dėkti lyties aspektą, integruoti jį, taip pat ir neįgalumo aspektą integruoti į visas politikos sritis, kurios yra formuojamos ES lygių ir valstybėse narėse. Iš tiesų mūsų požiūris turi būti pozityvus. Prieš dvi ar tris savaitės Europos parlamente buvo patvirtintas Europos prieinamumo aktas ir tai buvo gera proga parodyti, kad Europos parlamentas dirba šiuo klausimu turiu pasakyti, kad ir mūsų komitetas labai gerai padirbėjo, nors būčiau norėjusi, kad būtume padirbėję dar aktyviau. Europos parlamentas iš tiesų buvo gana susiskaldęs, nuomonė buvo, nuomonės buvo įvairios, bet e, kažkokį sutarimą radome ir tikimės, kad galbūt tas sutarimas trišalio dialogo metu bus dar pagerintas ir bus iš tiesų ginamos įvairių visuomenės grupių teisės. Ir taip pat reikia stengtis, kad būtų daugiau tokių dienų kaip ši, kad būtų skleidžiama žinia apie įvairių visuomenės grupių aktualijas, nes tam turi tarnauti teisės viršenybė ir demokratinės galimybės. Dėkoju, labai lauksime pranešimo kuris bus labai svarbus ir tai bus labai didelis mūsų komiteto pasiekimas. Dabar yra trys norintys pasisakyti iš Europos parlamento narių. Neturime labai daug laiko, nes turime baigti klausimą pusę vienuolikos, todėl visų pirma žodis poni Morvai. Dėkoju. Aš turiu techninį klausimą. Norėčiau kalbėti gimtają kalbą, man tai būtų patogiau, bet darydamas aplinkų nematau, kad būtų vertėjai iš vengrų kalbos kabinoje. Ar iš tikrųjų taip yra? Labai apgailestauju. Šiandieną nebus vertimo iš vengrų kalbos, nes reikėjo samdyti kitų kalbų vertėjus. Labai atsiprašau, jums teks kalbėti angliškai. Na, turiu pasakyti, kad man labai keista, kad lygių galimybių komitete nėra užtikrinamos lygios galimybės. Arba galiu pasakyti, kad vieni turi lygesnės galimybės negu kiti. Labai atsiprašau, atsiprašau bet tikrai mus riboja parlamento vertimo žodžių tarnyba ir aš sutinku su jumis, kad tikrai visi turi turėti galimybę pasisakyti gimtają kalbą ir labai apgailestauju, kad e, šį kartą negalėjome užtikrinti jums tokios galimybės. Na kągi, gal pereikime prie svarbesnių temų to, to pačiu klausimu apie vertimą. Aš taip pat labai džiaugiausi, kad galėjau išgirsti patirtį realių, tikrų moterų turinčių negalę ir būtų gerai, jeigu šiandieną būtume galėję išklausyti ir daugiau tokių moterų, tokių patirčių. Aš esu labai dėkinga viešniai, kuri kalbėjo apie tai, su kuo susiduria negirdintieji. suprantu, kad kad e, kyla sunkumų norint pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis, pasinaudoti švietimo galimybę. Visi tie klausimai yra labai svarbus. Tikrai buvo įdomu išgirsti, kaip gyvena negirdintieji, būtų įdomu išgirsti, kokia yra valstybių narių patirtis. Ar valstybės narės užtikrina vertimą iš gestų kalbos aukštojo mokslo srityje, ar yra užtikrinamas vertimas iš gestų kalbos e, medicinos sveikatos priežiūros srityje. Man būtų įdomu išgirsti, kaip yra valstybėse narėse. Ir taip pat, e, kokie yra kiti sunkumai, su, kuriu, su kuriais susiduria e, neregės arba moteris sėdinčios negaliojo vežimėlyje arba turinčios e, ne, protinę negalę tai viskas aišku, galima kažkiek suprasti, iš kur tie sunkumai atsiranda. Man visiškai nesuprantama vis tik tai buvo, iš kur atsiranda problema, kai žmonės neturi teisės balsuoti. Ar mes čia kalbame apie moteris turinčias protinę negalę, kad jos neturi teisę balsuoti, ar ir su kita negale moteris negali balsuoti. Taigi, kur čia yra šuo pakastas? Ar tai man tikrai keista, jeigu Aš galiu suprasti, kodėl balso teisės galėtų neturėti moteris e, turinčios proto negalę, bet kitokią negalę turinčios, nežinau, kodėl turėtų negalėti balsuoti. Ir aš manau, kad labai svarbu yra pranešime paminėti taip pat ir moterų namuose prižiūrinčių savo vaikus su negale patirtį. Taigi turime kalbėti ir apie moteris, ir apie negalę kartu. Taip pat kokios yra aktualijos, kalbant apie motinystę ir neįgalumą. Tai būtų arba moteris turinčios neįgalius vaikus, arba pačios motinos turinčios kažkokią negalę. Šitie klausimai labai svarbus. Taip pat reikia kalbėti apie tai, kaip valstybės narės tokius klausimus sprendžia. Aš labai atsiprašau, beliko šešios minutės ir dar du norintys pasisakyti. Gerai, aš labai greitai tada klausimas mano. Kokia yra finansinė pagalba prieinama, kokia praktinė pagalba prieinama moterims su negali įvairiose valstybėse narėse? Dėkoju. Ačiū, pane Het. Ačiū. Samt, uvikti. Ačiū už labai įdomią ir svarbę informaciją. Ir tikrai jūs laukiatės kūdikio, jūsų ateitie laukia nuostabus dalykai. Ir iš tiesų kalbame apie labai svarbius klausimus. Ir kas kart, kai mes kalbame apie tuos dalykus, kalbame apie tai, kad moterys, kurios turi protinę negalę, yra diskriminuojamos kelis kartus. Susiduria su dviguba diskriminacija. Ir aš kasdieną čia dirbu parlamente, dėl žmogaus teisų, moterų teisų ir kitais, kitos, kitais klausimais. Ir ES susiduria su moterimis, susidurėme su e, tokia situacija, kai kalba eina apie didelį kiekį žmonių, bet dėja e, ekonominiai interesai yra svarbesni. Ir mes, kalbėdami apie lygybę ir teisės, tarkim, prieš porą savaičių kalbėjome apie prieinamumo direktyvą ir iš tikrųjų pirmasis pasiūlymas buvo visai neblogas, nes mažuma parlamente visuomet balsuoja prieš tokius klausimus susijusius su žmogaus teisėmis, nes mano, kad valstybės narės pačios turi apsispręsti šiuose srityse. Taigi štai, štai tokia yra situacija ir mums reikalinga pagalba. Ir mums reikalinga jūsų patirtis, kad mes gautumėme daugiau žinių ir geriau suprastumėme, kokiomis sąlygomis gyvena tokios moterys. Tai yra labai svarbu. Ir praeitą savaitę mes balsavome dėl pranešimo, kurį aš parašiau, dėl moterų e, ekonominio įgalinimo ir nepriklausomumo buvo kalbama apie įvairias moteris ir jų įvairias vykdomas funkcijas - teisė į darbą, teisė į galimybę patekti į darbo rinką, prisimti atsakomybę ir panašiai. Ir dėja, tai yra irgi labai svarbus ir sudėtingi klausimai. Ir dabar šiandieną šiuose diskusijose aš galvoju apie statistinius duomenis, ar jie yra labai tikslus. Ir matome, Pavyzdžiui, jeigu moterys patenka į darbo rinką, joms turi būti mažinami mokesčiai tokiais atvejais. Ir taip pat aš galvoju, kad Europos lygių galimybių institutas, kuris dirba Europos Sąjungoje, galbūt galėtų surinkti daugiau informacijos ir statistinių duomenų. Nežinau, ar renka jie tą informaciją ar ne. Bet tikrai mes ir toliau turime kalbėti šiais klausimais ir aš tikiuosi, kad šis pranešimas, kurį e, renks mūsų komitetas, kad jis bus sutiktas kur kas palankiau valstybių narių atitinkamų parlamentų komitetų ir kad iš tiesų mes turime priimti labai svarbius teisės aktus ES lygmenį šioje srityje. Dėkuoju. Thank you, and, and our last speaker for the floor is Mrs. Reinke. E, Pone Reintke dabar. Ačiū. Atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti šiuose klausimuose iš pat pradžio, turėjau apsilankyti ir kitame komitete, bet iš tiesų suprantu, kad buvo labai įdomios diskusijos ir aš turiu tris klausimus susijusius su šiuo rengiamu pranešimu. Pirmiausia, žmonių su negale konvencija, kuri buvo minėta, aš manau, kad reikalinga ją visapusiškai gyvendinti, reikia daryti spaudimą, nes mes matome, kad kokybės direkt... direktyva, lygybės direktyva užstrigo taryboje ir iš tiesų mes turėtumėme kalbėti, turėtumėme griežčiau kalbėti apie konvencijos įgyvenimo klausimą ir to ypatingai turėtų reikalauti Europos parlamentas. Ir dar vienas dalykas, ką minėjo kolega, turime teisėje kuros įgaliojimą, ypač kalbant apie vidaus rinkos klausimus ir kalbant apie prieinamumą prie produktų ir paslaugų, tai aš manau, kad mes čia galėtumėme nuveikti kur kas daugiau. Ir neturėtumėme bijoti to, kad valstybės narės nenori to įgyvendinti, nes mes turime atitinkamą atitinkamas teisės ir įstatymas mūsų pusėje, mes turime labai aiškiai tai paminėti, ypatingai kalbant apie lyčių aspektą. Ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus. Turime ES finansavimo struktūrą. Taigi aš manau, kad turime panaudoti struktūrinių fondų lėšas, kad galėtumėme gyvendinti šią darbo atverkę ne tik struktūrinį ne tik EFS, bet ir kitus struktūrinius fondus. Pavyzdžiui, nustatant kriterijus, kad lėšos iš ES gali būti skiriamos tik tais atvejais, jeigu infrastruktūra yra prieinama visiems. Ir jeigu ji, vien, jeigu ji yra vienodai prieinama visiems visuomenės nariams, tokiu būdu mes galėtumėme iš, iš, tikrai paruošti labai, parengti labai aiškias sąlygas. Uh, Ir aš manau, kad ši darbo atvarkė iš tiesų labai svarbi. Valstybės narės visos sako, mes pasisakome už prieinamumą, žmogaus teisės, bet taip yra tai brangu, kad mes negalime to padaryti. Taigi, jeigu mes konkrečiai ES lėšas naudotumėme tam tikslui ir tokiu būdu labiau atsižvelgtumėme į žmonių su negale teisės, suteiktumėme jiems daugiau galimybių ir tai būtų puikus žingsnis į priekį. Taigi, dėkoju, kad atvykote ir aš tikiuosi, kad tęsime šias dis diskusijas ir darysime didelį spaudimą rengdami šį pranešimą. Dėkoju vertėjai turi dabar išeiti, nes turi vykti į kitą posėdį. Mes galime tęsti diskusijas anglų kalba, jeigu jums tai yra priimtina, ar visiems tinka toks variantas. Taigi dabar aš suteiksiu galimybę prelegentėms pasisakyti ir po to dar pranešėjai apibendinantis žodis bus suteiktas. Taigi prašau.